Ir dabar paprašysiu e, tarybos atstovės padaryti įžangą. Taigi, ponė pirminkė, pereikime nuo vienos temos prie kitos. Gerbiami nariai, tai iš tikrųjų tai yra rimta, sudėtinga tema, kurią šiandien traukite į darbo atvirkį. Kaip žinote, rugsėjo 28 dieną, pirmadienį, gynėjoje buvo nužudyti daugiau nei šimtas žmonių Konakryje, kai e, saugos pareigos šaudė į demonstrantus ir e, gynėja žmonės išėjo gatvės demonstruoti prieš tariamą kariškių bandymą sugauti kapitoną Musa Dadis Kamarą. Ir šiame etape mes nežinome, kokie šio tragiškų įvykių mastai. Na, vertinama, kad mažiausiai sužeista 1200 žmonių, o liudininkai taip pat liudijo, kad Konakario gatvėse žm... kareiviai prievartavo moteris. Na, taip pat buvo sulaikyta protestuotų, demonstratų, kiek jų yra, nežinome. Taip pat buvo apieškoti ir apiplėšti opozicijos lyderių namai. Taigi kitą dieną e, E, išreiškime užuojautą, e, užuojautą žuvusiems ir jų šeimoms. Taigi dabar reikia ištirti patį nusikaltimą. Buvo teigiama, kad kariškiai buvo nebevaldomi. ES nedelsdama griežtai pasmerkė šiuos šokiruojančius įvykius. Pirmininkaujantys šalis parinkė pranešimą, kuri kartu rengia aukštas ypatingas įsigaliotinis užsienio komisijos klausimais, ponas Solana. Ir mes raginame kiek greičiau paleisti politinius kalinius ir kad būtų ištirti šį įvykiai. Na, visas pasaulis pasimerkė smurtą gyvenėjoje. Ir e, pas mus įvyko skubus susitikimas skirtas įvykiams aptarti. Taip pat ir Afrikos sąjunga pasmerkė šios įvykius. Vakarų e, Afrikos e, valstybių sąjunga taip pat ragina kiek įmanoma greičiau ištirti šiuos įvykius. Kaip žinote, šis parlamentas pasmerkė konstitucijai prieštaraujančius pokyčius šių metų sausio mėnesį ir raginama grįžti demokratijos kelią ir vadovautis konstitucija. Pagal Kotonų susitarimo 20. 26 straipsnį ES sustabdė savo parangą. Parama. Ir mes ne vieni, mūsų sąjunga mus palaiko. Afrikos sąjunga ir ekvas nusprendė sustabdyti Gvinėjos dalyvavimą tol, kol Gvinėja nebus demokratiškai išrinktos vyriausybės ar parlamento. Ir kovo mėnesį karinė hunta sutiko, kad iki šių metų pabaigos įvyktų rinkimai ir tai teikia vilčių, kad e, įvyks demokratiškas valdžios perdavimas. Ir nacionalinis e, perimo nacionalinė perimo taryba vadovau šiam procesui ir taip pat bus atsižvelgiant konstitucijos reikalavimus tam, kad įvyktų demokratiški rinkimai. Taigi, ką mes galime nuveikti, kad būtų iškirstas kelias tolimesniam skurtui, kaip galime paremti Gvinėjo žmonės, kurie nori demokratiško vystimos ir taikos. Yra trys veiklos rytis. Pirmiausia, mes. Mes turime tęsti ir stiprinti politinį spaudimą Konakrio režimui, aišku, palaikant ryšius su tarptinio kontaktų grupė. Ir, ir pitonui turi, kamera turi būti leista grįžti. Burkina Faso atlieka tarpininko vaidmenį ir mes, kaip pirmininkantys šalis, sveikiname šio tarpininko skirimą. Tikime šio, kad to taikinimo dėka pavyks rasti taikų sprendimą padėčiai Gvinėjoje. Antra, e, tikslingos nuobaudos e, ir kaltųjų nubaudimas yra vertas pasvarstyti. Ir čia vėlgi reikėtų bendradarbiauti su tarptautiniais ir dvišaliais partneriais. Abis Abeba įvyko akra e, e, ir svaršys šį klausimą. Taip pat lapkir, spalio 12 dieną bus aptariamas šis klausimas. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip padėti uh, žmonėms, visuomeniai. Na ir galiausiai svarbu, kad perė, už politinį perimą atsakingos Gvinėjos institucijos įneštų savo indėlį ir būtų atsižvelgiama į Gvinėjos piliečių politinės teisės ir laisvės. Taigi mes nepaliksime Gvinėjos šiuo sunkiu metu nuo šalyje ir mes esame pasirengę paremti vyriausybę, demokratinę vyriausybę, kuri būtų išrinkta per demokratinius laisvus rinkimus. Ir mes tikimės, kad gyvinėjai pavyks taikus perėjimas. Labai ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad kolegai, kuris bandė pakelti mėlyną kortelę, kad tą galite padaryti, bet kreidamasis tik į parlamento narius, ne į tarybos atstovus. Dabar pasisakys ponas Kačmarekas, frakcijų vardu jis kalbės pirmasis. Labai ačiū pirmininkė, ministrė, ponai ir ponios. Gyvinėjos krizė atspindi platesnę problemą kurias e, problemą, tai yra viena iš problemų, kurias matome kitose šalyse. Matome, kad e, nėra civilinės visuomenės, nėra mechanizmų veiksmingų. Kodėl mums tie dalykai yra svarbus? Ne tik todėl, kad mes e, esame prisrišę prie savo vertybių, bet ir to dėl pragmatinių priežasčių. Daug kalbame apie mūsų vystomosios pagalbos veiksmingumą ir visai suprantama, nes mes didžiausi tokios pagalbos teikėjai. Tuo pačiu metu turime suvokti tai, kad jeigu šalys paramos gavėjos negali deramai panaudoti mūsų paramos, tai galbūt mes turime e, nebeduoti joms pinigų. Ponas Kamara vakar Prancūzijai pasakė, kad e, jeigu e, bus nukirsti e, ryšiai su jo šalimi, tai e, Prancūzija pažemins jo šalį ir kitas Afrikos valstybėse tai netiesa. Iš tikrųjų, Prancūzija pasielgė teisingai, mes tą patį turėtume padaryti, turėtume būti taip pat griežtai nusistatę. Mes neturime likti pasyvūs, turime reaguoti, turime reikalauti, kad nebebūtų daugiau smurto panaudota. E, mes džiaugiamės, kad Burkina Faso prezidentas e, buvo nuvykęs į Gvinėją, jį remia Afrikos sąjunga, kuri paskelbė apie sankcijas, jeigu nebus atstatyta konstitucinė santvarka. Taip pat e, norėčiau pasidžiaugti Švedijos veiksmais. Šiuo atveju Švedija E, yra šioje srityje Švedija nemažai yra nuveikusi ir tikiuosi, kad mūsų priemonės e, bus veiksmingos ilgalaikėje perspektyvoje. Dabar ponas Tirolien trims minutėms, prašom. President. Ačiū, ponas pirmininkė. Matome, kaip e, situacija plėtojasi Gyvinėjoje ir ES turi veikti. Kaip žinia, šių metų rugsėjo 28-ąją karinės paėgos e, panaudojo jėgą prieš taikius demonstrantus buvo pralėtas kraujas, žuvo 157 žmonės, e, žmonės yra žalojami, buvo sužaloti, e, moteris prievartaujamos. 58 metais Gvinėja e, paskelbė nepriklausomybę, bet joje buvo ne vienas diktatorius po to. Europos Sąjunga praeitaisiais metais pasmerkė Kamaros įvykdytą perversmą, paskui buvo pasitelkta 96 e, kotonų sustarimo straipsnis ir buvo nustatytos priemonės, kaip šaliai grįžti prie demokratijos, e, kaip užtikrinti, kad vyktų laisvi, skaidrus rinkimai po metų. E, nacionalinė demokratijos ir vystimosi taryba E, turėjo veikti, bet kapitonas Kamara nusprendė atidėti rinkimus iki kitų metų, taip pat atsisako e, e, atiduoti valdžią ir dėl to prasidėjo protestai, kurie baigėsi kraujo praleimu rugsėjo 22 dieną. Mes matome, kas vyko Konakrije ir žinome, kokie kokie yra Kamaros ketinimai. Jis nori išlikti valdžioje ir atsisakyti bet kokio demokratinio šalies valdymo. E, e, mes turime nevienareikšmiškai pasmerkti e, veiksmus Gvinėjoje žuvininkystės komitetas visai teisingai atsisakė ratifikuoti žuvininkystės sustarimą tarp Gvinės ir ES. O dabar Europos parlamentas nori sužinoti, kada taryba priims sprendimą atsižvelgdama į šią situaciją. Pirmiausia, ar taryba e, stengsis, e, kad pasiekti, jog būtų užtikrintas tarptautinis e, smurto rugsėjo 28 tyrimas Taip pat e, ar reikalaus, kad kapitonas Kamara e, įvykdytų įsipareigojimą surenkti laisvus rinkimus pagal 96 kotonų susitarimo straipsnį galima taikyti tam tikras priemonės. Tai kokias iš jų taikys taryba prieš karinę huntą ir kokių buvo e, imtasi priemonių, kad būtų paremtos Vakarų Afrikos regionės grupės bei e, Afrikos sąjungos priemonės. Toliau ponas Rinaldi, dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami ministrai, gerbiama Cecilija. Pirmiausia, noriu išsakyti užuotą konakri aukoms. Tai noriu padaryti ALDE frakcijos vardu bei 30 Afrikos uh, um, parlamentarų narių, kurie yra bendroje grupėje su AKR. Ir su liberalų frakcijos pirmininku visada tai aptarėme, aptarėme tai ir su afrikiečiais. Dėl pavienių Švedijos kaip pirmininkaujančios šalių minėtų klausimų. Tai prie tų klausimų mes norime pridurti dar savo reikalavimą. Afrikė, Afrikos partnerystės kontekste turime siekti, kad įkaitai ir politiniai kaliniai būtų paleisti, taip pat turi būti surenkti laisvi rinkimai, o taip pat e, būtų įsteigta nacionalinė vystimas ir demokratijos taryba, taip pat būtų taikomos tikslingos baudos, nes tai būtų aiškus signalas Taip pat reikia prisiminti žuvinkystės susitarimą, už kurį mes e, žuvinkystės komitete balsavome prieš. Ir penkta. Reikia sukurti programas, kurios leistų tikslingai teikti pagalbą aukoms, ypač moteriams tapusiems prievartavo aukoms, kurioms, kokomis, kuriams reikia ypatingos pagalbos. Dar kitas klausimas yra teisingumo klausimas. Nepakanka vien tarptautinės tyrimo komisijos, reikia, kad ir tarptautinis tribunolas čia įsijungtų, nes tokiu būdu bus užtikrintas teisingumas Konakrio aukoms. Tokios, tokie nusikaltimai Afrikoje ir kitur turi būti persakiami, kad kaltieji neišvengtų baudos. Pone Žalidvimtis. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, gerbiami kolegos. Negalime tylėti tokių dramatiškų įvykių Gvinėjoje akivaizdoje. Demonstrantai patyrė didelį smurtą, ypač moteris. Tai tikrai neprimtina ir neteisinta. Noriu išreikšti žuojotą aukoms bei jų šeimoms. Noriu išsakyti savo solidarumą ir paramą. Daugelis tebe laukia, kol bus gražintas jų turtas, kuris uh, kurį um, areštavo valdžios institucijos, kurį konfiskavo e, Gvinėjos valdžios institucijos, o aukų šeimos nariai laukia, kol bus gražinti jų kūnai. E, Suginėje yra, bus sudarytas žuvintysis susitikimas ir tai galėtų būti priemonė, kurią galėtume pasinaudoti. Uh, dar rugsėjo mėnesį praeitais metais Europos parlamentas pareiškė neigiamą nuomonę dėl šio žuvinkystės susitarimo ir išsakė dviejonių dėl to, kaip Gvinėja panaudos lėšas gautas iš šio susitarimo. Ir jeigu šis žuvinkysės susitarimas turės neigiamų pasiekmių e, žuvų ištekliams bei gyventojams. Į tai reikia atsižvelgti, nes tai kelia susirūpinimą. Taigi Europos parlamentas nevertins teigiamai žuvintysės susitarimo su Gvinėjo tol, kol nebus pripažinta ir atlyginta aukoms padaryta žala. Next speaker on my list is Madame Bergier for... Toliau ponia Vergijat, dviem su pusė minutėms prašom. Ponas pirmininkė, ponai ir ponios, kolegos. Aš nauja parlamento narė, kaip ir daugelis čia esančių, e, mane sujaudino dėmesys e, žmogaus teisėms e, šioje salėje. Aš esu čia kadangi esu karingai nusiteikusi ir esu už žmogaus teisės. Įvykiai Gvinėjoje mane labai sujaudino, kadangi e, režimo oponentai, civilinės visu, pilietinės visuomenės atstovai buvo areštuoti, nužudyti, moteris prievartaujamos. Daugiau kaip 150 e, žmonių buvo nužudyta, o virš tūkstančio sužeista. Ir e, areštai, sulaikymas žmonių tęsiasi keletą dienų po to, iki šiol dar tęsiasi. Žmonės taikiai susirinko priminti ponui e, Kamara apie, jos, apie jo įsipareigojimus ir jų laukia smurtas. Priešingai jo pareiškimams E, vis tik tai iš, e, žmonės iš jo aplinkos e, pradėjo naudoti jėgą. Gvinėjos pilietinės visuomenės organizacijos prašo tarptautinės bendruomenės paramos. Per praėjusius keletą mėnesių nacionalinė taryba Gvinėjoje suorganizavo platų procesą ir E, buvo kalbama apie pono Kamaros įsipareigojimus, bet dabar mes girdime labai nemalones, gazinančias žinias iš Gvinėjos. E, GUE frakcija nori, kad būtų imtasi kuo greičiau veiksmų ir mes taip pat prašome, kad kaip galima greičiau būtų pasmerktas smurtas prieš taikius demonstrantus. Taip pat, ponios ministrės, norėčiau paklausti, ar galėtų mums e, daugiau papasakoti apie žmonės, kas atsitiko su jais, ar areštuotieji yra paleisti, ar bus e, suburta tarptautinė tyrimo komisija. Taigi noriu daugiau detalių iš jūsų. Jūs taip pat sakėte, kad visa pagalba išskyrus maisto ir humanitarinė pagalba yra įšaldyta. Mes bent jau tie galime padaryti, bet kaip konkrečiai mes galime padėti šiai šaliai žengti link demokratijos. E, ponas pirmininkė, mes norime, kad Strasbūre būtų patvirtinta rezoliucija šiuo klausimu, kad Europos parlamentas nebūtų matomas tik kaip kalbų sakymo vieta bet e, ir kaip vieta, kuri priima sprendimus. Situacija reikalauja nedelsiamo atsako, nes e, yra pavojus, kad visi ne, tie neramumai perauks į etninį konfliktą ir mes turime ginti Afrikoje žmogaus teisės kaip ir kitur pasaulyje. Ačiū. E, ponas Kota prašo žodžio, bet aš nematau jo salėje. Jeigu jo nėra, Tai tada ponia Ronzulį. Dėkuoju pirmininkė, gerbėjai kolegos. Ministrė Malmstrom labai aiškiai ir konkrečiai apibūdino padėtį Gvinėjoje. Šioje šalyje pratruko smurtas ir žmonės, kurie suringė taikų protestą, nukentėjo. Gvinėja yra pasiryžusi persekioti bet ką, kas nepritarė jos vyriausybės politikai. Neigiamos yra bet kokios piliečių teisės. Dar vienos žudynės. Dar vienos žudynės, kurios labai greitai galėtų uh, virsti genocidu. Mano komitetas pasiūlė rezoliuciją, kurioje mes smerkėme Gvinėjos vyriausybės veiksmus ir visišką nepagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms. Gatvėse žuvo 157 žmonės. Valdžia bando nuslėpti šį faktą žmonės negali gauti tarptautinės bendruomenės paramos. Gvinės vyriausybė nenori, kad e, tarptautinės pajėgos, taikdarių pajėgos būtų dislokuotos Gvinėjoje. Mes turime galvoti apie praktinės priemonės, kurios padėtų, priemonės, kurios padėtų mums spręsti šią situaciją. Kaip jau sakė kolegos, faktų neįgymas brangiai kainuoja, pirmiausia, moteriams ir vaikams. Turime reikalauti, kad būtų laikomasi teisės viršinybės principo ir turime to reikalauti vienbalsiai ir aiškiai tam, kad Gvinėjos valdžia pradėtų gerbti pagrindinės žmogaus teisės kad būtų atkurta demokratija ir suteikta piliečiams laisvė. Dėkuoju toliau ponia Liovin. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbėjai Europos parlamento nariai, ponia Malstrom. Aš, aš dirbu žuvininkystės komitete ir praeitais metais gruodžio mėnesį lankiausi Gvinėjoje. Taigi puikiai žinau, apie ką mes šiandien kalbame. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, belieka tik tai stebėtis, kad e, Europos e, bendryje ir toliau turi žuvininkystės susitarimą su Gvinėje. Vakar Hillary Clinton reikalavo, kad ponas e, Kamara atsistatydintų, nedelsdamas. Aš manau, kad tai mažiausiai, ką mes galime reikalauti. Tiesiog skandalinga yra tai, kad Europos parlamentas delsia. Skandalinga tai, kad mes pritarėme žuvininkistės susitarimui su Gvinėja, pamirždami apie tai, kad e, vyriausybė pasipelnys iš šio susitarimo. Aš manau, kad ES laivai neturėtų žvejoti tos šalies, kurios vyriausybė atvirai žudo savo piliečius vandenyse. Komisija teigia, kad šios, e, iš šios sutarties gautos lėšos pasieks piliečius, tačiau akivaizdu, kad taip nebus. Mums visiškai nežinoma iš tikrųjų, kieno kišenėse nusės šie pinigai. O šiandienos krizės laikais tikrai galime pasinaudoti pinigais kur kas geriau. Taigi aš raginčiau visus pagalvoti apie tai, ar nereikėtų mums peržiūrėti žuvininkystės susitarimo ir prisijungti prie mūsų kolegų iš JAF ir pareikalauti vyriausybės atsistatydinimo. Periname prie procedūros, prašau žodžio. Pone pirmininkė, Aš savo ruoštų noriu pasakyti, jog smurtas gynėjoje turi būti pasmerktas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras prieš dvi valandas pareiškė, kad e, jog įtariama, jog diskamera dalyvavo primant sprendimą įvykdyti šią žudynės. Bet kaip ir iš tikrųjų, Dadis Kamara nori amžiams išlikti valdžioje Gvinėjoje ir nenori leisti susiformuoti politiniai opozicijai. Noriu pasidžiaugti tuo, kad Burkina e, Faso prezidentas bus tarpininku ir čia jis turi daug patirties, nes jis tarpininkavo kelių konfliktų Afrikoje metu, todėl mes turime jam pritarti mr president uh, i must correct mrs joly when she said that the. ponas deivis uh, aš noriu pataisyti ponę žiolį ji sakė kad uh, žuvininkystės komitetas e, vienbalsiai balsavo prieš susitarimą žuvininkysės sityje su Gvinėje. Noriu pasakyti, kad užteko vos vieno balso, kad e, šis e, nebūtų pritarta šiam susitarimui ir EPP vis tik tai palaikė pasiūlymą. Man atrodo, kad tai yra labai negerai ir esant dabartinėms sąlygoms, sąlygomis tai yra neprimtina Mes dabar turime užtikrinti, kad partnerystės susitarimas būtų suspenduotas. Pone Iština. Aš esu labai patyrusi žmogaus teisų gynybos srityje, esu teisininkė iš Vengrijos. Noriu pasakyti, jog reikia, kad ES gintų žmogaus teisės visame pasaulyje. Labai svarbu daryti tai būdu, kuri, kuris sulauktų pritarimo. Mes turime ginti žmogaus teisės ir ES viduje. Aš keletą kartų jums esu sakiusi, kad piliečių laisvių komitetas ir viena iš narių buvo vienos uh, vyriausybės narė, o ta vyriausybė šaudė žmo, į žmonės e, uh, 2006 metais uh, spalio 23 dieną. Ir kaip gali būti, kad uh, piliečių laisvių komiteto na, pirmininko pavaduotoja yra to meto vyriausybės narė. Jeigu mes nepakeisime niekos ES viduje, tai niekas netikės mūsų darbais išorėje, žmogaus teisų gynybos įtyje. Ar dar kas nors nori pasakyti? Jeigu ne, tai suteiksiu žodį poniai Malstrom, kad atsakytų į klausimus. Ačiū pirmininkė ir dėkoju Europos parlamento nariams už tai, kad šis klausimas buvo įtrauktas į jūsų darbo tvarkę, nes jis yra iš tiesų labai aktualus, labai rimtas. Jūs tikriausiai supratote iš mano žanginės kalbos, kad mes visi esame e, sunerime dėl baisių žmogaus teisų pažeidimų, kurie vyko Gvinėjoje. Ir baisu yra tai, kad žmonės e, vis dar laikomi nelaisvėje ir mes ir toliau reikalausime, kad jie būtų paleisti. Manau, kad mes galime pasakyti, jog ES labai aiškiai elgesi. Mes, ponas Solana, pon, ponas Dogucht, pirmininkaujantis šalis ir AKR šalių grupė Europos parlamente aiškiai pasmerkė Gvinėjos vyriausybės veiksmus. Puiku, kad mes vieningai ir aiškiai pasakėme savo nuomonę. Mes bendradarbiaujame su kitais e, tarptautinės bendruomenės atstovais tam, kad e, visi reaguotume nusekliai. Tik tai taip spaudimas bus didžiausias. Buvo paskirtas e, tarpininkas, darybų tarpininkas, prezidentas Bukina Kasu. Ir tu galime tik tai pasidžiaugti. Kontaktinėje grupėje, kurioje e, dirba ir JAV, ir ES, ir, e, e, ponė Libi, galėjau sakyti jūsų klausimą, buvo reikalaujama, kad ponas Kamara atsistatydintų. Atsakydama kitus klausimus, norėčiau pasakyti, kad mes svarstėme galimybę pradėti taikyti sankcijas. Manau, kad jos būtų veiksmingesnės, jei uh, jas taikytų visa tarptautinė bendruomenė. Yra įvairių pasiūlymų ir per kitas kelias dienas mes kalbėsime apie tai, kaip galima būtų koordinuoti įvairių šalių taikomas sankcijas. Ir mūsų veiksmai bus koordinuojami su kontaktinė grupė, su JAV ir su ES šalimis. Mes taip pat pradėjome konsultacijas pagal Kotonų susitarimo 96 straipsnį ir taip pat išalėme uh, bet kokios uh, uh, vystomą bendradarbiavimo pagalbos teikimą. Uh, šiai šaliai, išskyrus humanitarnę pagalbą. Aš galiu tik tai jūs raginti tęsti diskusijas su komisija, kad, uh, nes dėmiai klausiausi to, ką jūs sakėte apie žuvininkistės susitarimą. Komisija yra atsakinga už tokio pobūdžio susitarimus ir aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad mes uh, ir toliau spausime tarptautinę bendruomenę ir reikalausime uh, kad situacija Gvinėjoje būtų tinkamai ištirta ir kad joje būtų surinkti laisvi ir demokratiški rinkimai. Dėkuoju, pirmininkė. Much, dėkuoju poniai Malmstrom ir dėkuoju Jums už Jūsų kantrybę ir už tai, kad Jūs praleidote visą pusdienį Europos parlamente. Dar prisiminam tuos laikus, kai Jūs dirbote Europos parlamente ir akivaizdu, kad Jums pas mus visai patinka. Dabar baigime svarstyti šį klausimą ir pereisime prie vienos minutės pasisakymų, kuriems yra skirtas pusvalandis. Todėl prašyčiau visų kalbėti nedaugiau nei vieną minutę. Pirmiausia, žodis su iki ponai Basku. Pone Bačesku. Pone pirmininkė. Noriu pasidžiaugti